antradienį, lapkričio 20 dieną, nuo 8.30 iki 14.30, nuo 15 iki 20 val. ir nuo 21 val. iki vidurnakčio. Darbo tvarkė yra paskelbta ir ją galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. Kaip visada, noriu padėkoti vertėjams ir visai pirmininkant.